sorry for that. I was convinced that you were in the middle of working process. Labadiena. Kaip Atsiprašau, kad vėluoju, bet darbo procesas įsibėgėja ir aš esu jums tikrai dėkingas už tai, kad palaukėte. Dabar turim pradėti. Pagrindų susitarimai. Pradėkim nuo tų kitų žmonių, kurie labai ilgai laukia. Vietnamas, Lohvilė. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes užsienio reikalų komitete jau kartą esame kalbėję šio klausimu ir mano pranešimo struktūra tokia. Pirmiausia, pabrėžiame pageidavimą palaikyti glaudžius ryšius tarp ES ir Vietnamo ir teikiame savo pasiūlymus, kaip tą padaryti ekonomikos ir prekinių ryšių srityje, kaip kovoti su korupcija, administracijos srityje, kaip reformas daryti, klimato kaitos aspektus, kaip įtraukti į bendradarbiavimą, žmogaus teisės, mažumų teisės, mums rūpi mirties bausmės panaikinimas – Na ir norime taip pat intensyvesnio bendradarbiavimo tarp ES ir Vietnamo daugia nacionaliniuose forumuose. 136 pakeitimus pakeitė, pateikė kolegos, iš esmės daugumą jų vertinčiau teigiamai ir juos gana gerai galima inkorporuoti į tekstą. Ačiū taip pat ir visoms bendra pranešėjams, manau, už labai konstruktyves idėjas ir tikrai esu nusiteikusi optimistiškai dėl pakeitimų, kompromisų. Pati savo ruoštų turiu tik vieną pakeitimą, kurį siūlyčiau, kadangi nerasime kompromiso, jeigu apskritai būsime prieš PS susitarimą. O dėl šeštos dalies, kur eina kalba apie skundų teikimo mechanizmą, ir 23 dalies, kur kalbama apie mm, pietų Kinijos jūrą, galėsime ieškoti kiek įmanoma geresnio kompromiso. Dar kartą paminėsiu, kad kaip ir anksčiau reikalaujame, kad glaudžiau būtų siema šis sustarimas su laisvosios prekybos susitarimu ir jeigu būtų užfiksuota rimtų žmogaus teisų pažeidimų, turėtų būti atitinkami mechanizmai numatyti. Ir čia taip pat reikėtų laisvos prekybos sustarimo kontekste dar atlikti kai kuriuos pakeitimus arba peržiūrėti jį, jeigu ombudsmenas to paprašytų. Praėjusią savaitę kaip tik buvo susitarta dėl vieno labai stambaus laisvosios prekybos sustarimo Mm, Ramiojo vandenino regiono šalis tą padarė, tai yra tikrai labai reikšmingas įvykis ir galbūt mes su šešėliniais pranešėjais norėsime apie tai kokiu nors pakeitimu įtraukti į pranešimą. Ačiū. Toliau ponas Preda. E, dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, dėkuoju poniai Lohbiller ir šešėliniams pranešėjams iš kitų frakcijų už tai, kad parengė šį svarbų e, pranešimą. Bendradarbiavimo su e, Vietnamu e, sutarties perdarimas, atnaujinimas yra labai svarbus, ne tik mūsų partneriams Vietname, bet ir mums patiems. Ir aš manau, kad mes turime paskatinti šį ratifikavimą. Prieš e, paminėdamas konkrečius elementus, nenorėčiau E, norėčiau pasiūlyti kolegoms, kad nepasiduokime pagundai vertinti e, Vietnamą pagal e, tam tikras detalės visuose lygmenyse. Vietnamui dar labai daug reikės nuveikti, kad pasiektų pagrindinių teisės principų įgyvendinimo, bet bendrai mes turėtume stengtis kalbėti apie globalius santykius tarp ES ir Vietnamo ir pagalvoti, kaip juos galėtume pagerinti ir pagilinti. Šis pranešimas nesuteikia progos e, diskutuoti apie e, teisės klausimus, žmogaus teisų komitete, bet tai labai daug kalbama, aš nemanau, kad dabar reikėtų leistis į tai. E, bet aš iš savo pusės norėčiau keletą e, esminių pastabų pasakyti. Pirmiausia, labai svarbu pradėti gyveninti reformas. Europos parlamentas, e, atsiprašau, Vietnamas turi labai daug nuveikti tvirtinamas demokratiją, jis turi galvoti apie religinių ir etninių mažumų e, teisų įtvirtinimą, turi būti sutvarkyta bausmių sistema, ji turi būti reformuojama, nes dabartinė sistema penalizuoja taikius E, pažeidėjus ir e, sistemą reikia keisti nacionalių lygmenių. Taip pat turėtume labai aiškiai pasakyti, kad tarp Vietnamo ir ES reikia pradėti dialogą. Mes norėtume, kad būtų užmėgsti pragmatiškesni, veiksmingesni santykiai. Antras dalykas, šis part, ši partnerystė, kaip ir e, laisvų mainų programa ir susitarimas padės, e, prisidės prie Vietnamo ir ES ekonomikos. Tai leis sustiprinti ES bendrovių konkurencingumą šiame regione, o Vietnamo rinka yra labai dinamiška. Ir šimtas milijonų žmonių visi gyvena tenai, nepamirškim. E, tai yra neįlinio demografinio dinamiškumo valstybė. E, taip pat mes turėtume skatinti Vietnamą, palengvinti Europos eksportuotojų patekimą į jų rinką ir e, šioje valstybėje, kaip ir visose regiono valstybėse, tos įmonės yra reikalingos. Tai e, paskatins ES ir ASEAN valstybių santykius bendrai, turiu galvoje visas ASEAN valstybės, ir tai bus naudinga koordinuojant makroekonominę politiką. Norėčiau pridurti ir tai, kad Vietnamas išlieka labai svarbus, e, svarbi valstybė įtvirtinant regiono politinę politiką ir e, ypač e, palaikant, sutvarkant santykius su Kinija, kaip žinome, dėl to kartais iškyla rimtų grėsmių pasaulio priekybos raidai. Nepriimdami jokių iš ankstinių nusistatymų mes turėtume įvertinti taikę padėtį E, Vietname. ASEAN šiame, e, šiame kontekste suvadina labai svarbu vaidmenį. Pirmiausia, jis turi prisidėti prie viso regiono lygmenių gyvendinamo Elgesio kodekso parengimo. Aš manyčiau, kad e, pasirašę tokį susidarimą mes įgautume pranašumų šiame regione, tai suteikia mums progą įgyvendinti savo tikslus ir propaguoti savo vertybės, įskaitant ir žmogaus teisų srityje, ir jūrų saugos srityje. Aš e, džiaugiuosi, kad galėjau bendradarbiauti su ponė Lohbiller, dėja negaliu likti iki posėdžio pabaigos, turiu grįžti į kito komiteto posėdį. Labai ačiū, kad manęs dabar išklausėte. Kas? Con grande eh, energia ratifica di... Noriu padėkoti pranešėjui, sako ponas Betinį pranešėjai. Aš esu dėkinga už jos įdėtą energiją ir pastangas. Aš sutinku taip pat su panu Prėda. Šiuo metu Vietnamas išgyvena daugybę pokyčių. Aš pats turėjau galimybę keletą kartų tą valstybę aplankyti ir aiškiai matėme, kad toje valstybėje vyksta labai daug socialinių pokyčių. E, ta valstybė labai gyvybinga. Galime vertinti uh, kiek yra pasiekta reformuojant e, demokratijos ir žmogaus teisų padėtį toje šalyje, prisiminkime, kokiu tragedijų toje šalyje yra buvę anksčiau. Vis tik tai nepamirškime, kad didelė dalis Vietnamo gyventojų tų tragedijų net nebeprisimena, nes bendrai Vietnamo gyventojai yra labai jauni. Daugelis jų gimė po karo su Junktinėmis Amerikos valstijomis. Vis tik tai jų praeitis, ypač šiaurėje, turi įtakos šių dienų įvykiams valstybėje. Šis susitarimas yra reikalingas būtent dėl to, kad mes galėtume Vietnamo ekonomiką labiau atverti ir visuomenę paversti atviresnė. Turėtume skatinti vietnamečius vykdyti reformas. Aš manau, kad pranešėja puikiai padirbėjo ir neketinu aiškinti visų mano pristatytų pranešimų, tikiuosi, pakeitimų. Tikiuosi, kad kai kurie iš jų bus aptarti, galbūt priimti ir bus įtraukti galbūt į kompromisus. Mano nuomonė šis pranešimas labai svarbus. Jis e, suvaidins svarbu vaidmenį užtikrinant gerus santykius su šia valstybė. Uh, you, of... Ačiū pirmininkė. ECR e frakcijos ir šešėlinio pranešėjo Džambašir vardu. E, jis negali ateiti čia, nes yra kitam posėdėje. Noriu pasveikinti ponį Lochbiller atlikus, parengus puikų pranešimą. 25-asias ES ir Vietnamo santykių metinės pažymime. Bėgant metams aš dažnai Vietnamą pats kritikuodavau. Iš esmės tai yra vienos valstybės diktatūra, ypač žmogaus teisų požiūrių. Vis tik tai turime pripažinti, kad dabar Vietnamo realybė yra kitokia. Vietnamas su ES koordinuoja savo veiksmus ir atlieka labai svarbu vaidmenį ASEAN. O ASEAN yra prekybos blokas, e, kur Vietnamas e, vaidina svarbu vaidmenį su svarbiais ES politiniais ir ekonominiais partneriais. Be to, Vietnamas gauna daug tiesioginės e, užsienio paramos iš ES skaičiai siekia maždaug 400 milijonų eurų nuo 2014 iki 2020 metų, taigi santykiai e, ryšiai su Vietnamu yra labai tvirti. Mano frakcija džiaugiasi, kad yra pasirašomas išsamus e, partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas, tačiau neturėtume pamiršti to, kad nors Vietnamas ir e, pasiekė daug, ypač įgyvendina tūkstantmečio plėtros tikslus, mažinant skurdą, uh, užtikrinant plėtros lygybę, socialinę saugą, užimtumą, švietimą, sveikatos apsaugą. Išlieka dar daug problemų susijusių nusavybės teisė, vaikų darbų, galimybėmis mokytis. Man labai didelė, didelį susirūpinimą kelia tikėjimo laisvės toka e, budistams ir kitoms religinėms grupėms. Labai teisingai e, tie žmonės e, yra neretai siejami su uh, amerikiečiais ir tas karas su Junktinėmis Amerikos valstybėmis e, paliko labai rimtą pėtsaką. Toksiniški pesticidai ir e, kitos cheminės medžiagos vis dar tą valstybę persikėjo iki šiol. Šį susitarimą mes remsime labai svarbu, kad e, per paramą prekyb, per prekybą mes paremtume tą valstybę Pchenjane. E, E, dirba labai e, diktatoriška vyriausybė, bet svarbu, kad jie e, krypsta link rinkos ekonomikos, priekybos investicijos duoda labai gerą ženklą, parlamentas ir Europos komisija reiškia didelį susidomėjimą Kinija, Vietnamu ir kitomis kaiminėmis valstybėmis. Mes manome, kad ateityje bus galima uh, įtvirtinti toje valstybėje daugiau demokratijos, pagerinti žmogaus teisės ir pagerinti santykius tarp Vietnamo ir Europos Sąjungos. ECR šį pranešimą rems ir mes teiksime labai daug pakeitimų, ypač laisvės ir tikėjimo mažumų, religinių mažumų laisvės e, atžvilgių, nes dabar e, tos mažumos ženkliai kenčia. Dank u wel, eh, voorzitter. Zoals uh, vele andere sprekers voor mij is. Pone Lautman, ačiū, gerbiamas pirmininkė. Kaip ir prieš mane pasisakė kolegos, norėčiau padėkoti už šią rezoliuciją. Tikrai ją džiaugiuosi ir jeigu pažvelgtume į pirmąją versiją, pamatytume, kad ji buvo tokia vienpusiška ir labiau sukoncentruota į žmogaus teisės. Taip, tai svarbus klausimas, tačiau e, Alde frakcijos pateikti pakeitimai buvo bandymas sukurti tam tikrą pusiausvyrą rezoliucijoje ir skirti daugiau dėmesio ir kitams, kitiems klausimams, tad tikiuosi, kad šių pakeitimų pagalba e, tikrai pavyks tai padaryti. Taip pat norėtume pasakyti štai ką. Šis susitarimas yra galimybė e, tarsi kilstelėti ryšius tarp Vietnamo ir ES į naują lygmenį ir sukurti galimybės Vietnamui užtikrinti geresnį gyvenimą savo piliečiams. Kalbant apie JAV kongresą, reikia pasakyti, kad jie yra užmesgę įtin glaudžius ryšius su Vietnamu. Na ir jeigu norime realaus poveikio, re, realių rezultatų, reikia užtikrinti, kad ne vien tik moralizuotume, tačiau imtumėmės tokio konstruktyvaus, praktinio požiūrio. Na ir kalbant apie laisvosios prekybos susitarimą, manau, kad e, taip pat artėjame prie tokio bloko susitarimo su Azijan šalimis apskritai, tad e, manau, tikrai palaikysime šią rezoliuciją. Ponas Poš, prašau. Norėčiau padėkoti poniai Lochbiller už parengtą pranešimą, nes ES ir Vietnamo santykiai tikrai yra svarbus klausimas. Taip pat socialdemokratų frakcija pateikė keletą pasiūlymų dėl pakeitimų ir manau, kad tai turėtų e, e, padėti patobulinti dokumentą ir užtikrinti, kad e, tas partnerystės ir bendradarbiavimo sustarimas būtų dar tvirtesnis ir išsamesnis. Na ir kalbant apie dabartinę padėtį turiu pasakyti, kad Vietnamas tikrai prisidėjo prie ES ir Azijos šalių ryšių stiprinimo, taip pat veikia kaip tam tikras koordinatorius laikotarpėje nuo 12 iki 15 metų ir taip pat džiugu, kad vis daugiau susitikimų e, organizuojama. Ir Kalbant apie šį kontekstą ir apie parengtą pranešimą, reikia nepamiršti tos įtampos, kuri kyla tarp Kinijos ir kaimininių šalių, tarp jų ir uh, Mm, Vietnamo, sąryšėje su Pietų Kinijos jūra. Na ir labai svarbu užtikrinti, kad e, tie jūriniai keliai išliktų prieinami Pietų Kinijos jūroje ir tai reiškia, kad ES turi aktyviai stebėti situaciją, ieškoti strateginių sprendimų ir e, užtikrinti, kad ginčiai būtų sprendžiami laikantis tarptautinių standartų. Taip pat mes pateikėme nemažai pakeitimų e, susijusių su žmogaus teisų padėtimi ir norime, kad Vietname būtų e, teisų apsaugos įstatymai sustiprinti, kad vaikai būtų saugomi nuo prostitucijos, priekybo žmonėmis e, ir apskritai bendraja prasme reikia kovoti su priekyba žmonėmis Vietname. Ir taip pat siūlome tokias priemonės kaip specialaus pakomitečio ar specialios darbo grupės įsteigimas, jį dirbtų su žmonių priekybos klausimais. Ir taip pat manome, kad reikia raginti ES užtikrinti, kad būtų įgyvendintos nuostatos numatytos e, specialiuose e, taisyklėse dėl prekybos žmonėmis ir žmogaus teisų apsaugos. Na ir taip, žinau, kad dėl dokumento ribotumo e, pranešėjai buvo sudėtingai įtraukti visus aspektus, tačiau akivaizdu, jog reikia raginti Vietnamą siekti pažangos, imtis esminių reformų ir įsipareigojimų tam tikrose srityse, tačiau labai svarbu nepamiršti ir to, kad Vietnamas yra besivystanti šalis ir E, ten darbo jėgos e, skaičius išauga daugiau nei vienu milijonu per metus. Tad jeigu Vietnamas demonstruos reikalingą politinę valią ir spręs problemas žmogaus teisų srityje, taip pat e, spręs problemas kylančias aplinkos saugos srityje ir taip toliau ir gaus reikalingą techninę, finansinę paramą, jiems tikrai bus lengviau susidoroti su problemomis. Ir kalbant apie teikiamą paramą, 400 milijonų eurų yra numatyta, tačiau labai svarbu, kad komisija didintų ES vykdomos veiklos matomumą ir kad būtų užtikrinta, jog teikiami ištekliai būtų panaudojami tinkamai. Tad laukiu tolesnių diskusijų dėl šio pranešimo ir įdomu, kaip bus atsižvelgta į mūsų pasiūlytus pakeitimus. Ačiū. Ačiū, taip pat dėkoju ir už visų šešėlinių pranešėjų reakcijas. Iš tikrųjų, jos visiškai atitinka jų pateiktus pakeitimus, nieko naujo neišgirdau. Gal tik sugrįšiu prie to, ką sakė Alde frakcijos narė ponė Valtmans, kad pirmame projekte neva buvo per mažai turinio. Aš turėjau taip pat pateikti savo ruoštų pakeitimų kai kurių ir norėjau tą padaryti. Tiesiog iš pradžių buvo apimtis labai ribota. Pirmiausia, kalbėjome apie gerą e, valdymą, e, valdymo reformas, kovą su korupcija, klimato kaitą ir aplinkosaugą. Ir netrodė, kad užtektinai yra akcentuojama žmogaus teisės. Jau pradžioje kalbėdama sakiau, kad reikia skirtingas pozicijas dėl skundų mechanizmo aptarti ir taip pat skirtingas vizijas į tai, kas vyksta mm, pietų Kinijos jūroje, bet manau, kad dėl daugumos dalykų susitarsime ir jeigu jų būtų galima, norėčiau kreiptis į sekretariatą užsienio reikalų komitete numatytas balsavimas lapkričio 16 dieną, tai mano galva būtų gerai apie 9-10 lapkričio suorganizuoti šešėlinių pranešėjų susitikimą. Tai būtų gerai vien todėl, kad ASEAN delegacija kaip tik e, bus jau nuvykusi į susitikimus Azijoje, taigi žinosime, kur link krypsta reikalai, kaip elgtis toliau. to say. Neturi nieko bendra su mūsų aptariamais klausimais, ką čia pasakiau. Dabar dėl Filipinų. Manau, Filipinai strateginių ir ekonominių požiūrių mums svarbi šalis partnerė, todėl siūlau teigiamai spręsti dėl šio pasiūlymo, dėl savo vidaus struktūros ir taip pat dėl dydžio. Filipinai susiduria taip pat ir su islamizmo grėsmėmis, todėl reikia stiprinti Filipinus, be kita ko sprendžiant ir taikos artimuosiuose rytuose klausimą, nes nuo 2001 metų Filipinai dalyvauja ir tarptautinėje antiterorizmo koalicijoje. Taip pat turėkime galvoje ir strateginę raidą šios šalies. Problemų kyla Pietų Kinijos jūroje, Ir um, kaip tik ir dėl to Filipinai turėtų būti mūsų visų vertinamas strateginis partneris pagal tarptautinę teisę. Reikėtų spręsti ten kylančius klausimus ir kiek įmanoma nešališkai stengtis tai padaryti. Filipinai ir Indonezija kartu paėmus be abejo yra ir svarbus svertas, turint omenyje kitą labai didelę šiaurėje esančią šalį ar į šiaurę nuo jų esančią šalį. Sustarimas, kurį abi valstybės pasiekė, turėtų būti taip pat paremtas ir iš mūsų pusės Filipinai gavo atitinkamą statusą, jau yra įvertinti kaip šalis, kuri daro reformas reikiamą linkme, todėl būtų džiugu, jeigu po to, kai sueis galutinis terminas teikti pakeitimus, galėtume aptarti klausimą dėl šio pasiūlymo ir dėl jo sutarti. Dėkoju. Ar bus norinčių pasisakyti ponas Betinį? Turiu pasakyti, kad šis pranešimas, pana pirmininkė, yra tiesiog puikus, labai drasus. Daug kur kalbama labai pažangiai Bet yra vienas dalykas, apie kurį norėjau užsiminti. Filipinai praėjusiais metais patyrė labai smarkų kismą, kaitą ir didžiuliai konfliktai kilo, socialinė praraja giliai atsivėrusi ir ne viskas, ne visos problemos išspręstos kai kurių reikalų jau imtasi ir nauja perspektyva atsirado šaliai, taip pat ir galvojant apie santykius su kitomis šalimis, su, su likusiu pasauliu. Todėl turėtumėm ir toliau remti Filipinus, kaip ir kitas ASEAN regiono šalis. Nes geostrateginė pozicija, padėtis Filipinų yra ypatinga. Ir tos šalys iš to regiono yra ir kultūrinių požiūrių glaudžiausiai susijusios su Europa palyginti su kitomis. Todėl per kitas kelias artimiausias savaitės, kaip žinome, bus galima dar teikti pakeitimus ir mano manimu tie pakeitimai turėtų susikoncentruoti ties kultūrinių mainų tema jų akcentavimu. Filipinų kinematografija ir skritai kinas yra svarbi kultūros dalis, taip pat ir kitos kultūros sektoriaus sferos yra plėtojamos, kai kas yra jau dabar tekste atspindėta, bet kai ką dar būtų galima labiau išryškinti.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 pabrėžti, dar galvojant apie santykius su trečiosiomis šalimis, tai, kad tarp ES ir Filipinų santykiai labai suintensyvėjo įvairiais atžvilgiais nuo 2014 metų gruodžio. Tai jau buvo pasakyta. 2015 balandį jau buvo panaikinta gelto, geltonoji kortelė dėl nelegalios žvejybos. Ir Taip pat esame pozityviai nusteikę dėl to, kad Filipinai pareiškė norą dalyvauti Rytų Azijos viršūnių susitikimuose. Na ir kai ką aš jau pateikiau sekretariatui iš savo pastebėjimų, ne 800 800 tūkstančių, ne 600 tūkstančių turėtų būti tekste ir šitas skaičius, tai techninio pobūdžio pastaba, tarau dešimta dalis dėl bendrų, preferent, bendrų lengvatų sistemos, BSP+, tikriausiai geriau sakyti implementation on a lack of ratification. Dėkoju. Ačiū. Ačiū ponui Betinį. atsižvelgsiu į jūsų pastebėjimus, taip pat raginu ir kitus dar papildyti pranešimo tekstą savo siūlymais, jeigu tą norėsite padaryti, mielai prašom. Ir toliau. But that is... So it's 20 minutes time for coffee and cognac. O dabar 20 minučių kavai ir konjakui. The liberals, they have the most of the money. Liberalai, turtingiausiagi. Mr. Bettini. Scusi, per... Pone Bettini. Atleiskite, pone pirmininkė. Kai ką pamiršau, ko norėjau paklausti juk buvo planuota diskusija Filipinų klausimu, ar dabar jau ir nebevyks, ar kas nors nauja numatyta. As for the floor. Taigi čia ir buvo diskusija, tik niekas nepaprašė žodžio. Po jūsų pasisakymų niekas daugiau nebesiryžo kalbėti, buvo tiesiog per daug visiems turbūt to gėrio. Ne, ne apie tai, ponė pirmininkė, bet vėliau, kai bus planuojamas darbas su pranešimu. Iš tikrųjų, dar vis vyksta diskusijos su Filipinais dėl įvairių programų, tai per ateinančią savaitę ar dvi bus daugiau informacijos susijusios su pakeitimais ir tada jau galėsime daryti išvadas. Informuosim per artimiausias dienas. Ačiū. Taigi posėdis nutraukiamas iki mus aplankys vyriausiai galiotinė Mogerinė ir tar savo išmintingą žodį. Damen und Herren, Ponios ir ponai, prašau visų užimti savo vietas. Nuoširdžiai dėkoju. Komisijos vicepirmininkė, vyriausiai įgaliotinė atvyko šiandieną pas mus, kad visų pirma pristatytų vakarykštį užsienio reikalų ministrų tarybos sustikimą, jo rezultatus ir tikrai neketinu ilgiau gaišti, kalbėdamas. Nebent galbūt reiktų paklausti, kaip pavyko padirbėti užsienio reikalų ir saugumo ministrams kartu. Regis praėjusią savaitę ketvirtadienį jie buvo susitikę, kadangi tarpdisciplininis požiūris į mūsų problemas yra labai svarbus ir simptomus aptarinėja ir vertina vidaus reikalų ministrai, pasiekmes užsienio reikalų ministrai, sakyčiau taip, viskas tikrai tampriai susiję ir, kaip jau sakiau, nebesiplėsiu, iš karto suteiksiu žodį poniai Mogerinį. Prašom. Thank you very much, Elmar. Uh, let me... Ačiū, Elmarai. Pirmiausia, atsiprašau, kad negalėjau praėjusią savaitę Strasbūro sesijoje dalyvauti. Dabar jau atsigavau, panašu, kad tiesiog baterijos buvo nusėdusios. Džiaugiuosi, kad galiu šiandien ateiti. Vakar įvyko labai išsami užsienio reikalų e, ministrų taryba. E, buvo iškelta nedaug klausimų, bet visi jie esminiai ir pradėsiu šiandien pasisakymą nuo to, apie ką vakar pirmiausia kalbėjau su ministrais. Du klausimai nebuvo įtraukti į darbo atvarkę, bet aš juos įtraukiau į savo trumpus pastebėjimus vakarykštėje įžanginėje kalboje. Pirmiausia, dėmesys, kurį mes skiriame Baltarusijos rinkimams. Ta mes turėsime artimiausiomis savaitėmis labai atidžiai stebėti ypač e, sprendimus, kuriuos turėsime priimti dėl sankcijų tai valstybei. Ir kitas dalykas, itin rimtas dalykas, e, Jeruzalės vakarų pakrantės ir gazos sudėtinga padėtis ir didėjantį įtapą artimuose rytuose. Ministrams, kaip ir dabar jums, pranešiau, kad sekmadienį vakare Skambinau ministrui pirmininkui Netanjahu ir prezidentui Abasui ir pasikeičiau nuomonėmis apie tai, kaip būtų galima pažaboti įtampą susidariusią tose tame regione, kaip būtų galima nedelsiant pradėti taikos procesus, dėl kurių susitarėme New York'e Jungtinių tautų generalinės asamblėjos e, paraleliniuose posėdžiuose. Nu, buvo nuspręsta gyvendinti konkrečių žingsnių praktiškai laikantis rimtų susitarimų, kad galėtume suteikti politinę perspektyvą ir palestiniečiams, ir izraeliečiams. O pirmiausia, neturėtume e, didinti įtampą šventosiose vietose Jeruzalėje. Tai yra labai pavojinga ir tai labai sunku būtų sukontroliuoti. Vakar su ministrais aptarėme keturias temas, kurios vienai per kitaip yra tarpusavėje susijusios. Libija, Sirija, migracija ir pabėgėlių krizės krizė ir ES ryšiai su AKR, Afrikos Karibų jūros regionu ir Ramio, jūro, regionu, Ramio vandenino regionu po 2020 metų, kai pasibaigs dabartinis planas. Kodėl tai yra, tos visos rytis yra susijusios? Išorės veiksmai skirti pabėgėliams ir prieglopščio siekiantiesiems e, yra orientuoti į esminės priežasis. Libija ir Sirija yra du karščiausių taškai mūsų kaiminystėje ir mes turime išsiaiškinti, kaip ir per kokias valstybės tie migrantų srautai eina. Taip pat mes savo svarstymuose galvojame apie santykius su visai le partnerių ir e, valstybių, e, su kuriomis yra pasirašytos sutartys dėl galimos redmisijos. Taigi visi mano minėtieji keturi punktai yra tarpusavį susiję. Pradėsiu nuo Libijos. Taryba priemė išvadas dėl Libijos, Sirijos ir migracijos, dėl visų tų klausimų. Dėl Libijos e, buvo vyko pasikeisti nuomonėmis su ministru, ministrais ir sugebėjo nusiųsti labai tvirtą ir griežtą signalą. Visi Libijos gyventojai e, šiuo itin sudėtingų laikotarpių turėtų stengtis įgyvendinti susitarimus pasiektus Junktinėse Amerikos valstijose. Be to, atnaujinome planus, kuriuos pradėjome renkti dar šių metų vasario mėnesį, pagal kuriuos būtų teikiama parama visose įmanomose srityse e, nacionalinės vienybės vyriausybei Aš nenoriu jūsų laiko gaišinti pristatydama per daug detalių, nebent jūs to norite, to paprašysite, nes tą temą jau esame daug kartų kalbėję. Turbūt prisimenate, kad siūliau užsienio reikalų ministrams pradėti dirbti rengiant mūsų paramos paketą, pagal kurias galėtume visais manomais būdais paremti Siriją. Dar vasario mėnesį apie tai kalbėjome. Kovo mėnesį buvo parengtas planas Jeigu Libijos e, įvykiai aplenks mus, tai supratome, kad reikės e, sprendimus priimti žymiai greičiau. Dėja, taip ir atsitiko. Ir Europos Sąjungos e, darbo planavimas vis tik pasistumėjo priekį gana greitai. Aš nelabai noriu pradėti kalbėti apie detalės. Visų pirma, todėl kad šį darbą reikia pirmiausia atlikti su partneriais Libijoje. Šiuo metu mes aptarėme visą eilę galimų veiklos alternatyvų daugybėje gyvenimo sričių. Pirmiausia, kalbame apie paramą savivaldybėms, apie pagrindinių e, tarnybų e, veiklos pagerinimą. Prieš keletą minučių e, kalbėjausi su regionų komiteto atstovais ir atsiprašau, kad dėl to pas jūs pavėlavau. E, galvojame, kaip ES ne tik centrinės institucijos, bet ir regionų komitetas galėtų užmėgsti ryšį su regionų valdžia Libijoje, su savivaldybėmis, kad būtų siekiama ne tik užtikrinti saugumą, bet ir užtikrinti pagrindinės paslaugas žmonėms. E, su Libijos administracija mes apie tai e, labai greit kalbėsimės, tikimės, kad e, artimiausių metų nacionalinės vienybės vyriausybė turi pradėti dirbti. Be to pradėjome kalbėti apie naujausią padėtį kovojant su kontrabandininkais e, viduržėmio jūros regione. Eufor pajėgos yra svarbios šiuo tikslu viename iš laivų buvo gimęs kūdik, gimė kūdikis, kurio, kuriam buvo duotas vardas Sofija. Ir mes pasiūlėme, kad operacija būtų pavadinta Sofija. Operacijos vienas iš pagrindinių tikslų yra išsiaiškinti, kas žmonės pardavinėja, kas vykdo tą kontrabandą, kas kuria tuos žmonių prekybos tinklus. Ir kabutėse šalutinis poveikis dirbant jūroje yra tas, kad mes sugebame kartais išsaugoti tūkstančius gyvybių. Ir neretai tarp jų yra daug ir mažų vaikų. Kaip žinote, Junktinių tautų saugumo taryba praeitą penktadienį priėmė rezoliuciją, pagal kurią yra sustiprinamas bendradarbiavimas, taip pat yra sustiprinta agentūros, e, e, sustiprintas mandatas ir praėjus keletą dienų po saugumo e, tarybos rezoliucijos jau įsigaliojo naujas, e, naujas mandatas, naujas manda, nauja mandato apimtis. Ir labai svarbu suprasti, kad bendrai yra e, teikiama parama būtinybei bendradarbiauti tarptautiniu mastu ir sugriauti priekybos žmonėmis nusikalstamus tinklus labai svarbus yra tas faktas, kad rezoliucija buvo ne tik priimta, bet ir priimta 14 balsų pasisakius už ir tik vienam susilaikius. Niekas nebalsavo prieš. Aš tikiuosi, kad e, tai mums leis visiems kartu ir žiniasklaida, aišku, e, baigti tas ilgus mėnesius užsitęsusias diskusijas, kad Rusija ir Kinija pasisako prieš tokias operacijas. Tai, kad e, didžioji dalis pasisakė už tik vieną susilaikę, rodo, kad taip nėra, tarptautinė bendruomenė remia ES iniciatyvą ir mes esame pasirengę toliau bendradarbiauti, nors akivaizdu, mums reikės e, tą procesą valdyti ir dirbti taip, kaip dirbame pastaraisiais mėnesiais kartu su savo partneriais ir pašnekovais jungtinių tautų sistemoje. Turime užtikrinti, kad darbas nesustinktų. Jau prasidėjo antrojo etapo pirmoji dalis, padaryti galima daug, remiant tarptautiniai bendruomeniai e, mes galėsime daugiau padaryti. Be to, labai svarbu, kad Libijos administracija mus remia. Akivaizdžiai matome, kad e, valios bendradarbiauti tuo klausimu pakanka. Tie galiu pasakyti apie Libiją. Dėl Sirijos. Pirmiausia, matėme, kad Europa yra vieninga. Aš nebejojau, kad bus ta vienybė, bet labai gerai, kad iš tiesų tai buvo pademonstruota, labai gerai, kad yra parengta bendra pozicija, dėl kurios sus, buvo susitarta dar prieš susirenkant ministrams, parengiamasis darbas buvo atliktas puikiai Be to, mes e, vienodos pozicijos laikomės trim aspektais. Tai yra bendroji strategija dėl Sirijos, ES vaidmuo, sprendžiant Sirijos krizę. E, ir e, išskiriame tris aspektus – humanitarinį, saugumo aspektą ir politinį. Humanitarinių požiūrių jūs visi žinote – E, jau daug kartų kalbėjome apie tai, vyko briefingas apie tai, ES yra pagrindinė donorė ir nusprendė ji neseniai dar padidinti e, ženkliai savo pagalbą ir jungtinių tautų agentūroms, kurios dirba su pabėgėliais kaiminėse valstybėse. Pirmiausia, aš galvoju apie jungtinių tautų uh, E, vyriausiai komisarą pabėgėlių klausimais ir taip pat galvojame, kad reikia paremti vietos administraciją tose regionuose, kuriuose susitelkia labai daug pabėgėlių. Aš miniu savivaldybių administracijas ir net nacionalinė administracija. Turim suprasti, kad didelė dalis pabėgėlių ne pabėgėlių stovyklose gyvena, o tose įvairiose savivaldybėse kad tos valstybės išgyventų, kad savivaldybės išgyventų, uh, E, jos turi būti atsparios, o tam atsparumui ir ilgalaikiškumui ištikrinti reikia investuoti ne tik į materialę, bet ir į žmogišką infrastruktūrą. Jos tai, tuos pabėgėlius turime dar nuo 2011 metų. Taigi humanitarnių požiūrių mes nepaprastai ženkliai padidinome paramą. Įsteigėme, kaip žinote, e, vadinamosius streso fondus šioje pačioje salėje Mes kalbėjome apie tai, kad ES valstybės narės turi e, savo paramą įtvirtinti biudžetinėmis priemonėmis. Palaipsniui tai vyksta. Mes tikimės, kad ateityje, e, tai yra jau šios savaitės ketvirtadienį, Europos taryba paskelbs konkrečios paramos planus. E, E, humanitarnių požiūrių turiu pasakyti, kad bendradarbiaujame su savo tarnyba e, veikiančia ant sienos tarp Turkijos ir Sirijos. Ji koordinuoja humanitarnę veiklą, kuri e, vykdoma Sirijos viduje. Labai rimti klausimai ir Būtent ta tem, tomis temomis mes su regiono administracija diskutuojame, suprantame, kad reikia daugiau dėmesio skirti finansams ir tarptautinės teisės laikymuisi. Tos temos yra labai svarbios. Politinio proceso pradžia yra nepaprastai svarbi. Saugumo požiūriu turiu pasakyti, kad didžioji dalis e, visuomenės žiniasklaidos dėmesio dabar yra skirta būtent jam dėl akivaizdžių priežasčių neišvengiamai matomi Rusijos veiksmai karo lauke susilaukia didelio dėmesio. Mes e, matėme tarybos išvadose labai aiškių pareiškimų, turbūt jau vakar juos skaitėte apie tai. Esmė yra pabrėžti, kad bet kokios rušies karinė intervencija turėtų būti uh, orientuota į Daesh ir kitas teroristinės organizacijas, o ne į e, ginkluotas opozicijos grupės ar kitas opozicijos grupės. O kol kas taip ne visuomet yra, bent jau tiek, e, kiek mes žinome. Antras dalykas - turi būti visapusiškai koordinuojami skirtingų tarptautinių regionių veikėjų veiksmai. E, kai e, yra organ... imamasi įvairių karinių priemonių prieš Daesh. Tai mes išreiškėme labai rimtą susirūpinimą dėl Turkijos oro erdvės pažeidimų. Tokie veiksmai gali eskaluoti įtampą ir sukelti labai rimtų a, nelaimių. Su Turkijos e, delegacijos atstovais praėjusią savaitę Briuselėje apie tai kalbėjome. Taip pat turime suprasti ir vakarysėse išvadose labai aiškiai parašyta, kad jokių būdų nepateisinsime karinių priemonių. ES niekada jų taikymą, prie jų taikymo neprisidėjo ir artimiausioje ateityje to tikrai nebus, nors mes ir dalyvaujame pasaulinėje koalicijoje prieš Daesh, Islamo valstybę, e, mes atsisakome karinių veiksmų, ir manome, kad išlaisvintas zonas, ypač Irake, turime stabilizuoti kitomis priemonėmis. Jokių būdų kariniai veiksmai prieš Daesh savaime gali užbaigti krizę ir karą. Taigi, mes vakar su ministrais diskutuodami, ir kalbėdami apie ES politinį vaidmenį sakėme, kad turi būti sustiprintas, suaktyvintas politinis procesas ir tik tokiu būdu galime rasti išeitį. Išvadose nurodėme, ir aš tikiuosi vėl, kad jūs jas matėte, kad reikia aktyviai, labai aktyviai ir tvirtai remti jungtinių tautų organizuojamą veiklą ir procesą. Nenorime pasakyti, kad kažkas kitas turi atlikti šį darbą. Priešingai, mano kukli patirtis rodo, kad egzistuoja E, du skirtingi jungtinių tautų procesų vertinimo būdai. Vienas iš jų yra atsitraukti nuo jungtinių tautų, laikyti tam tikrą atstumą ir būti tik pašalės stebėtojų, arba aktyviai dalyvauti su jungtinėmis tautomis. Mes žinome, kaip veikia jungtinių tautų pasiuntiniai, yra tiek įtakingi, kiek tos įtakos jiems suteikia tarptautinė bendruomenė. Todėl mes vakar nusprendėme, kad reikia savo ruoštų aktyviai dalyvauti jungtinių tautų veikloje. Aš pati asmeniškai e, pasižadėjau tą daryti ir sustiprinti jungtinių tautų ypatingojo galiotinio Sirijai e, pozicijas. Ypač aktyviai turėtume stengtis užmėgsti ryšį su nacionalinė ir vietos valdžia Sirijoje, užmėgsti ryšį su visomis politinėmis partijomis ir pradėti e, pokyčius atnešinčius politinius procesus. Šiandien iš ryto jau šitą padariau, e, susitikau su Irano delegacija ir pradėjome labai išsamei aptarinėti su manimi, o paskui ir vyko e, labai ilgas posėdis su E, abiejų pusių vyriausiais pareigūnais apie konkrečius politinio proceso pradėjimo būdus. Tai yra susiję su absoliučiai visomis suinteresuotomis pusėmis, ar tai būtų Iranas, ar Turkija, ar Saudo Arabija, ar kitos Persilankos valstybės. Jos e, yra veikėjos tarptautinėje arenoje, lygiai taip pat kaip Junktinės Amerikos valstijos ar Rusija Turime naudotis visomis įmanomis diplomatinėmis ir politinėmis priemonėmis, bandydami padaryti įtaką Sirijos e, politiniams veikėjams, kad e, ta šalis e, pradėtų visą apimantį politinių problemų sprendimo procesą. Dėl migracijos. Tai buvo mūsų darbo atvarkės trečiasis svarbus punktas. Yra parengtos tarybos išvados, kuriuose yra tik vienas dokumentas. Jame kalbame apie tai, kas pasaraisiais mėnesiais buvo nuveikta e, migrantų ir pabėgėlių klausimų išorinėje pusėje. Be to, imatasi priemonių išsiaiškinti pagrindinius migrantų ateimo kelius iš pietų ir iš rytų. Aptarėme ir vakarų Balkanų konferencijos įvykusios praėjusią savaitę Luksemburgose išvadas ir galvojame, kaip jas būtų galima įgyvendinti, ypač galvojant apie tai, kokios paramos galėtume suteikti mūsų partneriams Vakarų Balkanuose. Mūsų darbas su Turkija yra labai sudėtingas šiuo požiūriu ir žinoma, e, mes tai siejame su diskusijomis apie Siriją. Pabrėžėme, kad reikia mobilizuoti ne tik finansinę paramą, bet ir padidinti ES agentūrų funkcionalumą, ypač e, kalbant apie e, sausumos sienų valdymą ir be to ES agentūros tarpusavėje turėtų veikti labiau integruotai. Reikėtų geriau bendradarbiauti su jungtinių tautų agentūromis, ypač UNHCR, nes iš Sirijos patenkantis e, migrantų srautai yra daugiausia pabėgėliai ir prieglapščio siekiantys žmonės. Aš nuolat akcentavau, kad reikia didinti ir operatyvinti teismų ir policijos bendradarbiavimą, ypač vakarų Balkanuose, kai kalbam apie kovą su kontrabandininkais ir priekiautojų žmonėmis. Viduržėmio jūros vadinamajame pietų e, žmonių pardavimo kelyje e, E, labai daug veiksmų, ryštingų veiksmų buvo imtasi praėjusiu mėnesį. Mes bendradarbiavome ir ėmėmės bendrų veiksmų su pagrindinėmis e, susijusiomis valstybėmis, ypač e, su valstybėmis esančiomis į pietus nuo Saharos Afrikoje. Bet taip pat mes dirbome ir su rytinėmis valstybėmis, iš kurių ateina turi, migrantų srautai. Labai daug e, kalbėjome apie pasirengimą Maltos vadovų susitikimui, kuriame galvojame iš naujo pradėti kalbėti apie finansavimo galimybės, taip pat e, galvojame apie pasitikėjimo, vadinamą Trust Fund e, alternatyvas. Aš ministrams pranešiau, kad yra aptarti būdai, kaip galėtume geriau bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, kaip valstybės narės gali prisidėti prie aukšto lygmens dialogų, prasidėjusių per pasarosius porą trejata mėnesių, įtraukdami visą eilę valstybių, ypač iš e, Šiaurės Afrikos, e, Afrikos e, valstybių pietus nuo Saharos, Adisabeboje kitą savaitę, kiek žinau, bus svarbus dialogas ir greta jo prieš valeto susitikimą bus dar ir kitų svarbių aukšto rangų susitikimų. Visa tai, ypač Libija, Sirija ir migracijos temos, e, labai glaudžiai siejasi su Europos vadovų darbo tvarkė. Vadovų tarybos darbo atvarkė. Taryba įvyks ketvirtadienį, Europos taryboje bus daugiausia kalbama apie E, vidinį darbą e, migracijos ir pabėgėlių temomis. Ministrai jau praeitą savaitę apie tai kalbėjo, bet aš įsivaizduoju, kad užsienio reikalų tarybos išvados šiais trimis klausimais tarnaus kaip labai naudinga parengiamoji dirba. Ir tai bus labai svarbus kolektyvinis indėlis į e, bendrą diskusijų atmosferą, diskusijų bazę. Ir paskutinis, lygiai tiek pat svarbus mūsų darbo atvarkės klausimas buvo santykiai su Afrikos sąjunga ir AKR valstybėmis, atsižvelgiant į mūsų turimus susitarimus, po to, kai baigsis kotonų susitarimo galvo, galiojimas. Apie tai jau pradėjome galvoti. Tradiciškai e, plėtros ministrai, tieto, vystimosi ministrai E, tuos klausimus sprendžia. Spalio 26 dieną jau apie tai su jais buvo kalbėta, bet aš paprašiau ministrų, kad jie nepaliktų šios problemos tik tai e, vystimosi ministrų kompetencijai. Mes dabar su AKR valstybėmis partnerystę turime išplėsti. E, parama pagrįsta, atsiprašau, bendradarbiavimas pagrįstas parama turi pavirsti politiniu realiu bendradarbiavimu. Su tomis valstybėmis turime labai daug bendrų intereso taškų. Todėl mes turime kartu su jais spręsti tokias problemas kaip migracija, saugumas, kova su terorizmu, nusikalstamumu, energetika, e, žmogaus teisės. Visose šiose srityse mes turime pereiti iš e, humanitarnės pagalbos perspektyvos į politinę perspektyvą. Procesas tik prasideda, konsultacijos tik įsibėgėja, turėsime galimybę apie tai pasikalbėti ir su jumis, bet aš norėjau užsienio reikalų ministrams pabrėžti, kad uh, tai aktualu ne tik plėtros kolegoms, bet ir visiems kitiems. Čia jau baigiu ir dabar palauksiu jūsų klausimą. Ačiū. Speakers and we can manage if everyone speaks a minute, something like that. Na, turime nemažai paprašysių žodžių ir galbūt ir spėtume viską baigti laiku, jeigu pasisakysite nedaugiau kaip minutę, tačiau vargu ar jums tai pavyks. Pone Kalnytė ir taip pat ponas e, Taneris, na ir dar visi likę galės pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. norėčiau pasisveikinti ir su vyriausiaje įgaliotinė. Taip suprantu, kad ES nori pasaulinį vaidmenį suvaidinti, kalbant ir apie ekonomiką, ir apie humanitarinę pagalbą, ir politinę prasme, tačiau kai stebiu žinias atkeliaujančias iš Sirijos, matau Rusiją, Junktinės Amerikos valstijas, Saudo Arabiją, Iraną, tačiau kur yra Europos Sąjunga, jos nematyti. ES veiksmai dėje šioje situacijoje e, lieka nematomi. Na ir tikrai sudėtinga situacija klostosi mūsų kaiminystėje ir man atrodo, kad mes turėtume imtis aktyvesnio vaidmens, ieškoti politinių sprendimų. Ir taip suprantu, kad mes teisėkuros sityje galime kažkokių veiksmų imtis, mes nesame kažkokia tai karinė gale, tačiau norėčiau užduoti tokį klausimą. Po Rusijos intervencijos situacija, man atrodo, dar labiau komplikavosi. Uh, ir 50 tonų karinės įrangos e, buvo dislokuota į Siriją, Junktinio Amerikos valstijų. Tad norėčiau paklausti, kaip ketinate siekti tų politinių sprendimų, kai situacija labiau krypsta į tokią konfrontaciją tarp Rusijos ir Junktinio Amerikos valstijų? Ponas Hovitas, džiaugiuosi, kad vyriausiai galiotinė pasveiko ir džiaugiuosi jūsų darbu. Manau, kad situacija e, Palestinoje tikrai sudėtinga ir e, tikrai džiaugiuosi, kad turėjote galimybę ten apsilankyti, pamatyti realią padėtį. Ir manau, kad tikrai reikia išlikti budriem šiuo atveju. Na, o kalbant apie Turkiją ir apie įvykusi teroristinį aktą, taip tikrai e, labai sudėtinga situacija susiklosta, tačiau reikia žiūrėti, kaip vis būtų galima spręsti tas problemas. Na ir prieš keletą valandų buvo paskalta ataskaita dėl MH17. E, ir man atrodo, kad galbūt tikrai dar nemažai neatsakytų klausimų liko. O dabar dėl Irano, man atrodo, kad reikėtų ne tik čia diskutuoti apie tai, tačiau ir kažkokias tai viešas diskusijas surenkti, nes mūsų piliečiai laukia realių veiksmų. Ne, ir tikiuosi, kad po šios dienos sustikimo situacija pagerės ir šioje srityje. Ačiū. Dėkoju, ponė pirmininkė. Vyriausiai galiotinė. Akivaizdu, kad ES susiduria su didžiuliais iššūkiais pasauliniu mastu. Ir e, rytoj vyks diskusijos parlamente dėl padėties Ukrainoje. Ir bus kalbama taip pat apie Minsko susitarimo įgyvendinimą. Na ir kalbant apie Ukrainos vyriausybės perspektyvą, Rusija tikrai nesilaiko susitarimo sąlygų ir buvo atidėti vietos rinkimai ir dėja e, taip pat e, kila problemų dėl Kievo kontrolės ir dėl išorinių sienų. Na, o dabar dėl Sirijos ir Rusijos įsitraukimo į procesą. E, kalbant apie Asado režimą, man atrodo, kad jis turi nemažai svertų, e, tokių, pažiūrėjau, kaip migraciniai srautai Europos Sąjunga. E, tad norėčiau sužinoti jūsų nuomonę dėl Putino intervencijos Sirijoje ir taip pat dėl situacijos Ukrainoje. Ar jums netrodo, kad tie klausimai galbūt yra susiję? Uh, Na ir žinau, kad e, Rusija dabar nebegrasina e, tuo e, veto dėl klausimo susijusio su Libijos teritoriniais vandenimis. Ačiū, norėčiau paklausti, kaip būtų galima daugiau spaudimo pritaikyti Turkijai dėl readmisijos susitarimo ir jų vykdymo. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė, vyriausiai įgaliotinė. Mano klausimas iš esmės bus susijęs su praėjusios sekmanio rinkimais Baltarusijoje ir po e, ministrų tarybos susitikimo panašu, kad e, kai kurie iš ministrų itin pozityviai pasisakė ir e, teigiamai kalbėjo apie rinkimų rezultatus ir apie sankcijų panaikinimą. Tačiau turiu pasakyti, kad iš 7 tūkstančių rinkimų stebėtojų dalyvavusių rinkimuose galbūt e, turi šiek tiek kitokią nuomonę ir panašu, kad e, ir toliau bus e, tęsiama ta vienvaldystė, galbūt dar 20 metų prezidentas nepasikeis, nes pagal jų statymus beros 35 metus prezidentas gali išlikti savo pozicijoje. Ir tikrai tokia įdomi situacija. Panašu, kad netinkamai buvo stebimi rinkimai ir vienaip vyko balsavimas, skaičiavimas vėl pagal kitas taisyklės buvo vykdomas. Na ir kalbant apie sankcijų panaikinimą, man atrodo, kad per daug optimistiškai esame nusiteikę ir galbūt čia labiau reikėtų žvelgti į realią situaciją ir blaiviau vertinti rinkimų rezultatus ir aiškiai pasakyti, kad jie nebuvo įtin demokratiški ar skaidrus. Ačiū. Galbūt ponė Mogerinė galėtų užsidėti ausines. Ačiū. Turiu pasakyti štai ką. Galimybė, kad ES pradėtų vaidintis tokį svaresnį vaidmenį Sirijos konflikte, iš ties sukelia tam tikrą baimę Nes atrodo, kad tada ES siūstų savo karinės pajėgas, juk jau rusai, amerikiečiai ten dalyvauja. Tačiau jeigu norime to tokio politinio pasiryžimo ir sprendimų reikia ir moralinės stiprybės, bet to veiksmai Sirijoje susiję ir su to, kas vyksta Jeruzalėje, apie tai jūs kalbėjote ir kada ketiname pasakyti Izraelio atstovams e, e, tiesą į akis ir pasakyti, kad e, tikrai netinkama situa situacija susiklostė Jeruzalėje ir manau, kad tikrai reikėtų daugiau dėmesio skirti tams klausimams ir vadinamai Izraelio sostiniai. Ačiū labai, ponė pirmininkė, vyriausiai galiotinė, norėčiau pakalbėti apie Libiją. Ir praėjusią savaitę beje lankiausi Tunise, bendravau su e, politinių partijų lyderiai, žmogaus teisų aktyvistais, kit, kitų organizacijų atstovais. Ir jie išsakė daug susirūpinimo, buvo kalbama taip pat apie genčių klausimą e, ir apie tai, kad nebuvo su jais konsultuotasi, tad be abejo e, kils pasipriešinimo šalyje. Norėčiau paklausyti, kokia yra jūsų nuomonė, na, o žmogaus teisų aktyvistai sakė, jog būtina e, tirti E, žmogaus teisų pažeidimus jungtinių tautų lygių. Ir tai turėtų būti pradėta 16 metų pradžioje. Norėčiau paklausti, kokia bus ES pozicija, ar bus suteikta reikalinga parama. Na ir kalbant apie, e, apie vykdomą kontrabandą, E, žmonių gabenimą e, į Europos Sąjungą. Panašu, kad vykdomos operacijos nėra pakankama priemonė užkirsti kelią tai nelegaliai veiklai ir pasirodė pranešimų ir Vokietijos žiniasklaidoje e, apie tai, kad politika nėra sėkminga, tad galbūt čia reikėtų ne kažkokiu tai karinėmis priemonėmis kovoti su, su Tai žmonių gabenimu, o kažkokius tai legalius kelius atverti į Europos Sąjungą tiems asmenėms. Dabar dėl Saharos ir regiono ir buvo kalbėta apie tą tokį daugias sluoksnį požiūrį, kurį reikėtų įgyvendinti. Ką konkrečiai turėjote omenyje? Ačiū labai, ponė pirmininkė, vyriausioje įgaliotinė. E, visų pirma, pradėsiu nuo Libijos. Norėčiau paklausti, e, ar jau yra su dėlioti visi planai ir kaip jie bus įgyvendinami. Italijos užsienio reikalų ministras pasisakė šio klausimu. Dabar dėl Sirijos. Kalbama apie tai, kad, na taip, Asadas nėra atsakymas į klausimą, tačiau sudėtinga e, išvengti šios sudėdamosios dalies, kalbant apie vykstančius procesus, Rusijos įsitraukimą. Ir norėčiau paklausti, kaip ketinate į, išbristi iš susidariusios aklavėtės. Dabar dėl e, Persijos įlankos e, bendradarbiavimo tarybos e, narių. E, E, galbūt joms reikėtų taikyti daugiau spaudimo, kalbant apie e, paramą tokią būtiną kovojant su e, migracijos krize. Na ir taip pat dėl tų nusikaltelių tinklų klestančių Balkanų šalyse galbūt reikėtų suorganizuoti kažkokią tai misiją ir panalizuoti ten susidariusią situaciją. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau kalbėti apie Siriją. Na, mums reikia kiek įmanoma išsamesnių paaiškinimų. Ar mes e, vadovausimės e, tuo e, Obamos inicijuotų amžinų karų, kuris niekada nesibaigia, ar vis dėlto pripažinsime realybę tokią, kokia ji yra ir pamatysime, jog labai svarbu laimėti kovą su ISIS Ir čia turbūt ES turėtų apsvarstyti savo asmeninę poziciją. Tai be abejo norima tęsti dialogą su skirtingomis šalimis, tačiau reikia sėkmingos strategijos. Svarbu nugalėti ISIS, juk tai yra visos ES priešas. Dabar dėl Libijos. Ką konkrečiai darome šiuo atveju? Na taip tikimasi, kad e, partijos pasieks kažkokį tai susitarimą, kad e, bus vadovavimasi gera valia ir bus pasiekta gerų rezultatų, tačiau, tačiau realybė ne visada yra tokia teigiama. Ir taip pat norėčiau paklausti, kokių realių žingsnių ketiname imtis, siekiant suvaldyti situaciją. Be to, vyriausioji galiotinė šiandien kalbėjo apie tai, e, kad Europos Sąjunga e, yra pirmosiose gretose, kalbant apie paramos e, pabėgėliams teikimą, tačiau yra ir kitų pasiturinčių šalių regione, kodėl negalėtume kreiptis į jas ir paprašyti suteikti paramą tiems pabėgėliams. Ačiū. Um, Na, Libijos sustarimo stabilumas, aišku, yra susijęs taip pat ir su tuo, kiek, pavyzdžiui, mes su Turkija ar su Kataru palaikome ryšį Libijos klausimais, kadangi tai susiję e, veikėjai, mūsų pagalbininkai šiame regione. Ir kaip dėl padėtis Libijoje pačioje, kaip, kaip reikėtų elgtis, ar turėtumėm labiau padėti patiems Libijos žmonėms neutralizuoti e, priešininkus, tiesiog tiekdami, pavyzdžiui, ginklus ar kaip nors kitaip, ar, ar veikti vietoje, kokios jūsų idėjos tuo požiūriu. Dėkoju. Labai trumpai. Didesnio matomumo siekiame ES Sirijos klausimų. Čia reikia glaudesnio bendradarbiavimo. Yra uh, Asadas, kariuomenė, Rusijos įsikišimas, e, jas viskas glaudžiai susipinė. Turiu klausimą. Prieš keletą dienų lankiausi Libanone ir e, Jordanijoje, Satari, kitur. Ir porą problemų man krito į akį ypatingai. Dėl jų norėčiau paklausti. Panašu, kad pabėgėliai ima galvoti kiek kitaip jau. Jie tiesiog nebemato jokios perspektyvos, pardavinėja namus, savo žemę ir masiškai bėga. Libane valdžia irgi susiduria su didžiulėmis problemomis. Mes skyrėme ten lėšas problemų sprendimui, tačiau vyriausybės tarsi ir nėra tos tikrosios. Tai kaip tuomet valdomi tie pinigai ir kyla man klausimas, ar nebūtų geriau uh, pavyzdžiui, jungtinių tautų rezoliucijos pagrindų toliau veikti. Ačiū, pirmininkė. Trejatas dalykų. Dėl Ukrainos. Iš tikrųjų, trūksta man dėmesio šiam klausimui tarybos sustikimuose ir tai kelia nerima antra Baltarusija. SBO jau pateikė savo pareiškimą dėl de demokratijos trūkumo Baltarusijos prezidento rinkimuose ir turiu pasakyti, kad rugsėjo 30 dieną Rusijos federacija m, mm, mm, įtraukdama taip pat ir visą muitų sąjungą numatė sankcijas, be kita, ko, pavyzdžiui, Lenkijos žvejybai. Na ir nelabai aiški man aprieptis antrosios rezoliucijos priimtos, nes regis, per, regis pirmasis etap, pirmąjį etapą jau apėmė mm, anksčiau priimta jungtinių tautų rezoliucija, kaip dabar antroji etapu elgtis. Ačiū Pone vyriausiai galiotinė, vyriausiai galiotinė norėčiau paklausti dėl poros dalykų. Pone Kalnietė jau apie kai ką kalbėjo, bet man rūpi dar ir kiti dalykai. Ar jūs norėtumėt tokią konferenciją suorganizuoti ir tapti tarpininkė? Kokį vaidmenį čia įsivaizduotumėt? Rusija mm, Turkija, Saudo Arabija, Saudo Arabija turėtų dalyvauti, man, man atrodo, tokiuose darybose dėl sprogdinimų Turkijoje sekmadienį. Man susidaro įspūdis, kad smurtas ir smurto banga kyla pastarosiamis savaitėmis ir dėl valdžios veiksmų arba yra sukeliama valdžios tiek tikrai girdžiu ir skaitau, jūs kalbėjote apie partnerystę su, su Turkijos institucijomis, sakote, kad e, ji yra stipresnė negu bet kada anksčiau. Bet e, ar, ar nemanote, kad, kad Erdoganas imasi visų įmanomų priemonių, likus vos keletui savaičių iki rinkimui. Ačiū, ponė pirmininkė, aš taip pat, ponė vyriausiai galiotinė, aš taip pat dėl Rusijos. Kodėl nekalbate griežčiau Sirijos klausimų? Washington Post po to, kai Rusija įsikišo į konfliktą Sirijoje, e, sakėte, kad nėra, rašo, kad jūs sakėte, kad, kad Rusija nėra. Mm, priešininkas ir kitur taip pat panašus buvo pasisakymai. Norėtųsi, kad jūs juos patikslintumėte. Turėtumėm juk pasmerkti taikių antpolius prieš taikius žmonės e, Sirijoje ir tikiuosi, kad jūs pasinaudosite progą šiandieną tą padaryti. Taip.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 to, kai Rusija įsikišo į, į reikalus Sirijoje ir rem, remia Asadą, norėtų sužinoti, ar, ar daromas kokios nors išvados. Sirija juk nėra vienalytė dabar jau valstybė ir kaip įsivaizduotumėte dėrybas apskritai šioje, šio klausimu. esu mažiau pesimistiškai nusiteikęs ir tikiuosi iš jūsų išgirsti atsakymus. Jeigu susitarimas apims ne tik SSR, DDR ir apims ne tik sienų saugumo klausimus, tikėkime, kad, kad padės mums kovoti ir su Daesh ir, kitoms, ir kitomis grupuotėmis, kurios kelia saugumą ir mums. Dėl Irako tikrai nėra koordinuojamasi tarpusavyje, yra vykdomos intervencijos prieš pešmergą kovotojus, o kurdai galėtų iš tiesų labiau koordinuotis tarpusavyje, jeigu jiems būtų leidžiama tą daryti. ir te, priimami pabėgėliai į stovyklas. Tačiau, tačiau nėra užtektinai koordinuotų veiksmų. You, Chair, like you... Pone pirmininkė, pone vyriausiai galiotinė, dėl e, Serbijos Respublikoje į įvyksančio referendumo norėjau paklausti. Kokios bus pasiekmes, jeigu tas referendumas iš tiesų įvyks? Turiu priminti, kad Bosnijoje ir Hercegovinoje visos institucijos sutarė dėl reformų darbo tvarkės ir praėjusiais metais buvo jau patvirtinta, tačiau koordinuotų veiksmų dėl euro darbo tvark, Europ, Europinės darbo tvarkės dar nėra. Ar nemanote, kad e, kyla pavojus procesams Bosnijoje ir Hercegovinoje? Ačiū, bet tai nėra niekaip susijęs su pastaruoju užsienio reikalų ministrų tarybos sustikimu. Tiek drįščiau pastebėti. Dabar žodis kolegai Dėkoju, pirmininkė, ačiū poniai Mogerinį už tai, kad atvyko vykote į Ankarą e, pas, pasitarti pabėgėlių e, klausimais e, ir įdomu būtų išgirsti apie tai, kokie yra Turkijos reikalavimai dėl, pavyzdžiui, darybų pradžios narystės klausimų, apie kokius skyrius yra kalbama ir kaip yra galvojama spręsti tą krizę, kuri susidarė Turkijos kaiminystėje, Sirijoje. Man atrodo, tai yra labai svarbu, kadangi Turkijos pažangos ataskaita, kaip žinome, jau yra numatyta pateikti vėliau. Panašu, kad reikalai stringa. Ačiū ponė Mogerinį ypatingai už informaciją apie tai, kad Europos Sąjunga ketina aktyviau dalyvauti taikos kūrimo procese Sirijoje. Iki šiol, man atrodo, nelabai kas buvo čia daroma jums esant šiuose pareigose. Ir viena iš problemų regione yra Daesh ir jos galimybės finansuoti savo veiklą. Kaip galvojate, ES galėtų užkirsti kelią tam, kad, kad organizacija turėtų prieigą prie lėšų, savo lėšų šaltinių? Ačiū, aš taip pat turiu klausimą dėl Sirijos. Visiškai teisingai nuolat sakoma, kad jungtinės e, tautos yra susijusios su, su sprendimai šioje srityje ir, ir yra mėginama daryti įtaką, bet man tas penktas punktas kaip tik ir atrodo labai svarbus išvadose. ES ketina veikti kartu su Turkija, Saudi Arabija, Iraku, Iranu ir tikriausiai čia turimas omenyje dar JAV ir kitomis šalimis jungtinių tautų kontekste, kad būtų pereitas klandžiai prie taikos proceso ir vyriausiai galiotiniai skiriama užduotis e, ištirti, kokios galimybės yra tą padaryti. Taigi toks yra tas penktasis sakinys išvadų. E, tikriausiai galėsite pakomentuoti plačiau. Uh, it is, and uh, I understand very well the sense of still. E, suprantu, kad egzistuoja nusivylimas dėl to, koks ES vaidmuo dabar Sirijoje. Ji nėra matoma vyksta nuolatiniai bombardavimai. Bet galiu pasakyti, kad ES tikrai nesijims bombarduoti. Tai jeigu taip suvokiamas tas regimumas mūsų, galiu užtikrinti, kad ir toliau mūsų nematysite Sirijoje, mes nebombarduosime jos. Tas ir numat, tas ir turima menyje mūsų išvadose. Diplomatinis kelias, aišku, galbūt mažiau uh, pritraukia dėmesio, laikraščių antraščių mažiau apie tai. Tačiau kaip tik tas kelias, kokį pasirinkome, ir yra tas, į kurį reikia investuoti. Ar mes būsime regimi, nežinau. Aišku, yra ne, esame matomi, nes valandų valandą šiandieną kalbėjomės e, dėl to, kaip reikėtų pradėti procesus Sirijoje. Jeigu atitinkamos šalis Iranas, Sirija, atitinkamos suinteresuotos pusės susėstų prie darybų stalo ir atsirastų tas tam tikras bent jau laipsnis pasitikėjimo vieni kitais, tuomet būtų galima kalbėtis. Man regis, tris ar keturis kartus jau susitikau per praėjusius kelias mėnesius su Irano atsakingu ministru Kaip tik ir šį rytą su Irano ministru kalbėjau ir, ir su kitais vyresniais pareigūnais e, Bruselėje. Šešias valandas užtruko e, mūsų pokalbis. Ar New York Times rytoj apie tai parašys pirmame puslapyje, labai abejočiau, bet būtent taip mes renkamės dirbti. Ir Stevanas Mistura Maskvoje atitinkama linkme dirba, Vašingtonė mes lygiai taip pat linkme dirbame, reikia sukurti tą pagrindą dėryboms. Mes esame minkštoji jėga, bet turime likti pagrindiniu veikėjų taikos kūrimo procese. O kietoji jėga turėtumėm būti tik tada, kai to tikrai reikia. Ir užsienio reikalų ministrų taryba nemato, kad turėtų dabar tapti e, gynėjų, užsimti gynybą pačioje Sirijoje. Galbūt kitais atvejais tai būtina daryti, tačiau šiuo metu mes taip negalvojame. Mes galvojame, kad labiau reikia galvoti apie humanitarnę ir politinę reikalų pusę. Tai nebūtinai reiškia, kad organizuosime konferenciją konkrečiai kaip Europos Sąjunga ar jungtinės tautos. Reiškia tiesiog, kad norime kurti diplomatinius ryšius ir remtis būtent jais. Konferencijas verta organizuoti tada, kai daugmaž nutuokėte, koks bus rezultatas. Bet jeigu tik tai organizuosite konferenciją ir e, nevyks pats e, politinis joks procesas greta to, jokių poslinkių nematyti, tai ir konferencijos jokios naudos neduos. Iš tiesų visi procesai yra tokie komplikuoti, ir sunkiai suprantami net ir patiems dalyviams, kad manyčiau, jog jungtinės tautos yra vienintelis forumas, kuris gali sutelkti išorės ir vidaus veikėjus. Nes valstijas, Rusija, Turkija, Iraną, Iraką su Saudo Arabija, Saudo Arabija, galbūt kitus suinteresuotus veikėjus taip pat Sirijos pusę. Kol kas tai yra labiausiai tokių sustikimų vengianti pusė. Ir todėl kaip tik reikia ištirti tai, ar galima būtų glaudžiau bendradarbiauti jungtinių tautų forumuose ir taip sutelkti pagrindinės suinteresuotasias pusės. Ir su Irano delegacija kaip tik ir aptarėme tai, kad tai galėtų būti įmanomas kelias. Nes turime stengtis parodyti, kad e, ir pats esi suinteresuotas vis dėlto užbaigti konfliktą dėl Rusijos. Atleiskit, kad nesiremiame spauda, kai turime ir oficialių žinių. Man atrodo, kad ir parlamento narių prerogatyva kaip tik yra skaityti tarybos išvadas, turėti rimtesnės informacijos negu kad žurnalistai. Rusijos atakos, kurios nukreiptos ne tik prieš Daesh ar e, ISIS turi toliau pat liautis, kad nebūtų toliau keliama smurto banga regione ir turime reaguoti į prastą humanitarinę e, situaciją. Mūsų tikslas turėtų būti ne, neskaluoti toliau konflikto, o įtikinti Rusiją liautis, kištis į konfliktą, mažinti smurtą ir dirbti pagal 2129 Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliuciją. Aš visų jūsų prašyčiau geriau remtis oficialiais mūsų dokumentais išplatinamais, negu kad žurnalistų straipsniais. Galbūt kai kas yra paremta rimta informacija, kai kas nelabai. Tikiuosi, kad tai yra aišku. Ir tikrai nėra taip, kad Sirija ar Ukraina nusipelno mažiau dėmesio, kaip kai kam galbūt pasirodė. To dėmesio skiriama tiek pat, nes Ukraina, kaip ir visos kitos rytų partnerystės šalis, e, Gimnik organizuotame sustikime buvo aptariamos. Ir tie reikalai tikrai nėra pamiršti. Ir manau, kad lapkritį arba gruodį kaip tik ir vėl peržiūrėsime Minsko sustarimo vykdymą prieš pasibaigiant metams, šiems metams. Toliau dėl to, ką sakė Ana Gomeš, mums reikia koordinuoti veiksmus tarpusavyje, nes ES užduotis nėra kištis į konfliktą Sirijoje ar kitur pasitelkiant kariuomenę. Tai nereiškia, kad kitomis aplinkybėmis mes to nedarome ar nedarytume. Ir, ir tai nereiškia, kad mes neprisijungėme prie globalios pasaulinės koalicijos prieš Daesh. Mes tiesiog darome tai kitomis priemonėmis, bet nesijimame karinių veiksmų. Tačiau, kaip jūs patys žinote, visos valstybės narės vienu ar kitu būdu prisideda prie koalicijos. Kai kurios valstybės narės tai daro labai aktyviai, būtent karinių požiūrių, kitos veikiau prisideda mokymais, pavyzdžiui. Aš savo ankstesnėme gyvenime labai pasisakydavo už bendrą požiūrį, bendrus veiksmus Europos Sąjungos. Ir, ir taip ir yra. Pasakyta praėjusiu metu rūpučio 15 dienos tekste, mes siūlome bendrus apmatus, kuriais būtų galima pasiremti ir tais atvejais, kai reikia karinės intervencijos prieš Daesh. Bet kai kalbame apie karinių veiksmų koordinavimą vietoje, kai kurios valstybės narės tą daro, vis dėlto ES mastu nereikėtų to daryti, kadangi ta koalicija yra platesnė negu kad ES valstybės narės apimanti, JAV, Australija, Kanada, kitos šalys dalyvauja. Ir būtų netinkamas požiūris koordinuoti ES veiksmus karinius tos koalicijos viduje, kai dauguma koalicijos partnerių nėra iš Europos. Taigi, žinot, kad aš tikrai nevengiu kalbėti apie koordinavimas ES valstybių narių tarpusavyje, bet dabar manau, kad tam poreikio nėra, bent jau šiuo metu, aš taip galvočiau. Uh, Taigi dėl Sirijos liktai viskas. Ir dabar tada dar dėl Turkijos. Mentioning. Aš savo pareiškime minėjau. Kas čia pakėlė? Kas iškėlė tą klausimą? Jūs atrodo. Taigi aš paminėjau partnerystę su administracija ir su visuomenė. Niekad dar ta partnerystė nebuvo tokia stipri kaip dabar. Ir aš matau, kad išlieka dar labai daug klaustukų dėl dinamikos, dėl išpolių, dėl e, reakcijos. Turiu pasakyti, kad man pačiai labai didelį susirūpinimą kelia ši problema ir aš įsivaizduoju, kad mūsų vaidmuo turėtų būti visų pirma skatinti e, demokratinio rinkimų proceso tasą. Tie rinkimai turi įvykti e, lapkričio pirmą dieną, kaip numatyta, tokioje atmosferoje, kuri leistų vykdyti gerą rinkimų kampaniją ir taikius, skaidrius e, rinkimus. Kitas dalykas, mes niekada e, nebaigsime skatinti Turkijos administracijos ir Turkijos žmonių e, iš naujo pradėti dalyvauti taikos procese tarptautinėme taikos procese. Jis yra labai svarbus Turkijai, jos žmonėms ir visam regionui. Turkijos vaidmuo migracijos ir pabėgėlių krizėje jau buvo aptarta ir e, tą galime, tą ir vakar aptarėme ne tik su ministrais, bet ir su e, kitais specialistais e, praeitą savaitę Luksemburgė Turkijos e, aktyvumas buvo minimas. Ir kai Erdoganas laikėsi, lankėsi Briuselėje, tai buvo viena iš pagrindinių diskusijų temų. Aš labai gerai suprantu, uh, kokią įtampą mes patiriame, kalbėdami apie uh, pabėgėlių klausimą su Turkija. Tai yra mums visiems bendras uždavinys, labai sudėtingas uždavinys. Uh, Bet norėčiau pasakyti, kadangi mes ką tik baigėme diskutuoti Sirijos klausimą, turime labai aiškiai suvokti tą faktą, kad reikia didinti e, dialogo su Turkija mastą, bendro darbo su Turkija mastą, galvojant ne tik apie pabėgėlių srautų valdymą, bet ir visų pirma apie darbą regioniniu mastu. Turkija be bejonės yra gyvybiškai svarbus veikėjas regione, E, kalbant apie e, krizę pabėgėlių, apie regiono e, pusiausvyros toką. Ir politinis dialogas regionų politikoje turi būti užtikrintas. Mano kadencija prasidėjo nuo to, kad aš skelbiau, jog reikia pradėti plėstros dėrybęs su Turkija. Turkijai yra labai daug aktualių temų, ypač šiandien. Uh, Turkijai turbūt svarbiausia šiandien su mumis aptarti saugumo padėtį valstybės viduje ir visame regione. E, tos temos yra labai glaudžiai susijusios. E, svarbiausia, aišku, jie sieja kova su terorizmu ir pastabos, e, pastangos bendrai jie atremti taip pat Sirijos krizė. Aišku, kelias link Europos Sąjungos, liberalizacija, naujos ūkio galimybės verslo galimybės yra svarbios taip pat. Turkija turi būti e, naujai įvertinta ne tik, kai kalbame apie plėtros procesą, bet ir kai vertiname jos e, vaidmenį regione. Tai yra labai svarbi, pati svarbiausia mūsų užsienio politikos partnerė tame regione. Kalbant apie dar vieną veiklos rūšį, e, migracijos rytinėje pusėje Mes nesvarstome jokių galimybių Europos e, misijoms ar operacijomis kovoti su kontrabandininkų organizacijomis. Mes e, skatiname teismų ir policijos bendradarbiavimą vakarų Balkanuose sukurtos e, bendradarbiavimo priemonės yra kitokios negu viduržėmio regionui skiriamos priemonės, bet to jų pobūdis e, skiriasi dėl to, kad e, į rytus mes sudurėme su jūros operacijomis. Mūsų misijos ir operacijos yra organizuojamos galvojant apie specifiką regiono, bet e, esmė yra ta, kad mokysimės iš jau sukauptos policijos ir teismų bendradarbiavimo patirties. Aš manau, kad tai atneš naudos. Dėl Libijos UN4 e, ir operacija Sofija. Noriu Jums pasakyti, kad kai aš pasiūliau pavadinimą Sofija, man kažkas sakė, bet taigi vardas moteriškas. Ir e, žmogus sakė, kad turbūt karinė operacija moteriškų vardų negalėtų būti vadinama. Bet kodėlgi ne? Čia tik pajokavimui norėjau pasakyti. E, Tai yra pirmoji Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliucija. E, per kurią buvo šis procesas įtvirtintas ir aš uh, turbūt žinau, apie kokią painiavą jūs kalbėjote, kai minėjote Junktinių tautų saugumo tarybos pirmąją rezoliuciją. Dabar kalbame apie antrąją rezoliuciją. Junktinė karalystė visuomet yra giriama už puikų darbą ir veiklos koordinavimą su kitomis ES valstybėmis narėmis, saugumo tarybos narėmis ir valstybėmis, kurios nepriklauso saugumo tarybai. Yra sukurtas labai geras jungtinių tautų ir ES veiklos koordinavimas. Jis duoda labai gerų rezultatų. Dar vienas dalykas, dabar planuojame operacijos sausumos etapą. Kaip žinia, operacija susideda iš skirtingų etapų. Kaip tik dabar prasidėjo antrojo etapo pirmasis e, žingsnis. Mes galime tą kryptimį ir toliau eiti. Perėsim prie antro žingsnio, trečio žingsnio, bet Libijai kol kas sausumos operacijų nėra numatyta mūsų bendradarbiavimo planuose. Trečias dalykas e, - mažiau išgelbėtų žmonių. Mes šioje operacijoje, kuri nėra skirta žmonėms gelbėti, e, ji yra orientuota kovoti su prekybos, nelegalios prekybos migrantais įveikimu. E, ji vyksta greta Frontex. Ta priemonė leidžia mums vykdyti paieškos ir gelbėjimo operacijas. kai kas sako, kad mažiau žmonių buvo išgelbta. Ne, aš manau, kad praktiškai galvojant per paskutinius tris mėnesius mes išgelbėm daugiau žmonių, bet kad anksčiau. Bet e, supraskime, kad jau yra sukurtas e, šiame kelyje atgrasimo e, poveikis. Iš dalies, aš manau, tai yra mūsų operacijos nuopelnas. Tai yra vienas iš veiksmingiausių būdų krizę išspręsti ir sienų kontrolę sutvirtinti, mes galime e, palaikydami ryšį su Sirijos administracija, taip galime suvaldyti ir migrantų srautus. Dabar turimas priemonės šio metinėms aplinkybėms tinka, jeigu mes e, dar labiau apsunkinsime nusikalstamoms grupuotėms e, galimybės uždirbti iš tokių operacijų, tai pasieksim savo rezultato. Aš žinau, kad tos organizacijos ieško alternatyvių kelių, bet turime nuo kažko pradėti dirbti. Ir jau dabar matome, kad padidėjo sulaikomų žmonių skaičius gana ženkliai, areštuojamų žmonių skaičius labai padidėjo. Lygiai taip pat yra surenkama žymiai daugiau informacijos negu anksčiau jau per pirmą operacijos e, etapą atgrasimo sistema, kurią mes kūrėme, kuri apsunkintų kontrabandininkų gyvenimą ir mažiau pelningą gyvenimą padarytų. E, iš esmės tai yra verslo modelis, e, yra pakankamai veiksminga. Dar dėl Libijos. Taip, teisingai pastebėjote, kad visi pasisako už susitarimą, bet tada iškyla labai daug bet. E, iš tiesų taip yra. Problema ta, kad Dabar išgyvename paskutinį turbūt momentą, kai visos suinteresuotos pusės turi suvokti, kad jeigu jos iškels vieną klaustuką, sakykime, vienas bet momentas iškils, tai ir kitoms e, prieštaringoms organizacijoms e, tai sukels labai daug klaustukų. Supraskime, kad veiksmingumas nuo pirmos dienos nebus pasiektas. Padėtis išliks labai sudėtinga, ypač saugumo požiūriu. Bet, ir čia aš iškeliu savo bet, jeigu Libijos žmonės nesupras, jeigu sprendimo prieimėjai, žmonės atsakingi už politinius sprendimus Libijoje supras ar pradės suvokti, kad jeigu jie nepamirš, nenustums į šalį savo bet ir nepradės realiai vertinti padėties, nieko nebus padaryta. Man susidaro įspūdis, kad Libijos žmonės pavargo nuo šio karo. Jiems reikia išeities. Ir tarptautinė bendruomenė šio požiūriu gali padaryti tik dalį darbo. Didžioji dalis atsakomybės vis tik tenka Libijos sprendimų prieimėjams. Mes galime paremti, mes galime E, palydėti juos, bet e, sprendimai turi būti Libijos vyriausybės rankose. Mes negalime pakeisti Libijos valdžios. Regionų veikėjų vaidmuo pastarosiomis savaitėmis e, labai konstruktyvus, labai palankus. Turiu galvoje Egiptą, Turkiją, Katarą, Emiratus ir kitus regionius partnerius. Aš tikiuosi, kad ir ateitie taip išliks. Ir paskutiniai pastebėjimai mes planuojame e, tolesnės operacijas, aišku, ir tolimesniai perspektyvai. Libijoje dar išlieka labai daug e, planų ir viskas yra orientuota į saugumo priežastis, bet e, yra UNHCR numačiusi labai daug planų gyveninti Libijos viduje, mes remiame savivaldybės tuo požiūriu, taigi ES net ir šiais sudėtingais laikais su Libija toliau bendradarbiauja. Paskutiniai du pastebėjimai, ką mes darome, kad artimų rytų taikos procesas iš naujo prasidėtų ir klausimas dėl Baltarusijos. O užsienio reikalų taryboje šio klausimo nebuvo. Trumpai norėčiau atsakyti dėl artimų rytų proceso. Jame mes sutelkiam dėmesį į sprendimų priimtų kvartete Niujorke įgyvendinimą. Pasiūlėme uh, susijusiams pusėms imtis konkrečių žingsnių vietoje, kad būtų galima uh, sustabdyti, pakeri, pasukti kitą kryptimį labai nepalankius pokyčius. Prisiminkim, kas vyksta rytų Jeruzalėje. Šiuo metu e, saugumo padėtis labai sudėtingai keičiasi, bet kalbėdamasi su Netanjahu ir su Abasu, uh, Aiškiai pasakiau, kad negalvokit, jog saugumo padėties pablogėjimas reiškia, kad reikia nieko nebedaryti. Priešingai, tai reiškia, kad reikia daryti dar daugiau. Dėl Baltarusijos, dėl e, įtampos, dėl spaudimo, kad būtų panaikintos sankcijos. Diskusijos ta tema vyksta, mums buvo labai svarbu sužinoti, kokie pokyčiai, kaip susiklostys rinkimai sekmadienį Lauksime dar galutinio įvertinimo, kol kas turime tik preliminarius rezultatus ir preliminarų vertinimą. Sprendimas turės būti priimtas iki spalio pabaigos. Kol kas e, nieko nekomentuosiu. Turiu pasakyti, kad pasarosiamis savaitėmis mane įkvėpė tai, kad viena vertus buvo paleidžiami politiniai kaliniai, o kita vertus rinkimai vyko taikiai. Žinoma, tai nereiškia, kad viskas gerai. Mes dar laukiame SBO galutinio vertinimo. Ir tikiuosi, kad nuolat siūsime signalus Baltarusijai. Skatinsime ją ir toliau imtis pozityvių žingsnių. Taip pat atkreipsime dėmesį į Baltarusijos demokratinio proceso trūkumus. Ačiū. Ačiū labai. Dar vieną dalyką norėčiau pridurti, tokią asmeninio pobūdžio pastabą. Man atrodo, kad apytikriai prieš vienerius metus su jumis visais sustikau pirmąjį kartą ir turiu pasakyti, kad tikrai džiaugiuosi pirmaisiais mūsų bendro darbo e, metais ir pasiektais rezultatais. Tikrai nemažai nuveikėme, be abejo, daug darbo laukia ateityje, tačiau turime dar ketverius metus ir bet kuriuo atveju džiaugiuosi mūsų bendradarbiavimu ir koordinavimo veikla, kuri vykdoma. Ir Man atrodo, kad, na taip, kalbant apie tos karinius veiksmus, galbūt jūs turite tam tikrų pagidavimų dėl to, tačiau bet kuriuo atveju džiaugiuosi tuo mūsų bendradarbiavimu ir ačiū Jums už tai. Much, can... Ačiū labai. Taip, galiu pritarti tam. Tačiau, Frederika, turbūt žinote, kad be abejo visada lieka dar erdvės tobulėjimui. Tai tikrai galime siekti dar geresnių rezultatų ir per E, artimiausias kelias savaitės ar mėnesius tarsimės dėl tolesnių susitikimų, tačiau bet kuriuo atveju ačiū už jūsų pateiktą ataskaitą ir visą informaciją. O dabar e, darbą tęsime ir pradėsime e, išplėsnio biuro posėdį. But I cannot cancel uh, Ukraine. Uh, 16th, the council meeting, prefect and all.